by Croyce Holmes. Okay. Colleagues, good afternoon. Please take your seat. We will start in. Gerbiami kolegos, prašau užimti savo vietas. Pradėsime darbą po vienos minutės. Prašau, užimkite savo vietas.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 Pradedame mūsų plenarinę sesiją. Przed dwoma tygodniami uczestniczyłem. kuri buvo nutraukta Liepos 16 dieną. Mėlyje kolegos, prieš porą savaičių dalyvavau um, šventėje, e, kuri buvo, uh, tai buvo tam tikras minėjimas, kuris išsiekiant pažymėti uh, karo pradžią uh, kuris e, daugeliu metų suskaldė mūsų žemyną ir mes turime neužmiršti, kad ir karas ir apskritai bet koks smurtas į Europą visada gali sugrįžti. Šiais metais vyko ir kiti smurto proveržiai. Ispanijos guardia civil du pareigūnai savo tarnybos metu buvo nužudyti etos Ir aš, myliai kolegos, norėčiau Jums pranešti.